Gėjui, ponui Mesteršmit. Tak, formand, og øh, jeg har glædet mig til debatten her. Ačiū, pone pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien vyksta diskusija šią temą, kad šis klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. Konkurencijos politika yra labai svarbi vidaus rinkos dalis. Tai beveik kaip kelių eismo taisyklės. Jei nežinai, kad reikia sustoti užsidegus raudonam šviesaforo signalui, sukelsi chaosą. Džiugu, kad galėjome bendradarbiauti su uh, komisijos nariai iš Danijos. Man labai daug džiaugsmo suteikia bendradarbiavimas su bendrapranešėjais iš kitų frakcijų. Aš esu tikras, kad rytoj e, šiam pranešimui, šiai ataskaitai bus pritarta. Yra keletas naujų elementų, kurių likščiol nebuvo rengiant pranešimą savo iniciatyvą ir aš apie šios dalykus taip pat norėčiau pakalbėti. Vienas dalykas yra tai, kad Europos parlamentas e, dabar siekia panaikinti socialinį dempingą realiame pasaulyje. Šis klausimas mums yra labai svarbus. Daugelie komitetų, daugelie politinių grupių buvo kalbama apie tai nesvarbu, apie kokią politiką kalbėsime, ar apie konkurencijos politiką. Pavyzdžiui, konkurencijos politikoje antidempingo priemonės yra labai svarbus elementas. Pavyzdžiui, aviacijoje yra taip, kad visos ES valstybės narios privalo atremti labai didelius iššūkius. Darbuotojams kartais daromas e, be galo didelis spaudimas, todėl mes ieškojame tokios formuluotės, e, kad visos frakcijos jai galėtų pritarti. Kitas dalykas yra LuxLeaks, tai yra nutekinama informacija iš bankų ir Luxemburgo. Kai kurie darbdaviai kuria netikras e, mokestinės paskatas. Ši tema yra be galo svarbi ir apie ją konkurencijos politikoje reikia kalbėti. Yra vienas dalykas, kuris galbūt e, supriešins mus rytoj. Tai yra klausimas, ar turime siekti bendros e, mokestinės politikos, ar palikti tai valstybių narių kompetencijai. E, valstybės dotacijų klausimas, dar vienas dalykas kartais valstybės parama gali iškreipti konkurenciją. Na ir dar vienas dalykas tai yra ES struktūrinių fondų parama. Ja naudojantis valstybėse narėse dažniausia siekiama sukurti naujas darbo vietas, o ne perkelti jas kažkur kitur. Ir visi šie klausimai yra įtraukti į mano pranešimą. Aš žinau, kad iš mūsų tikimasi aktyvesnių veiksmų, kaip pavyzdžiui, trečioji liberalizavimo direktyva energetikos sektorija. Energetikos politikai ši direktyva būtų labai naudinga, tačiau ji netektų prasmės, jei nesiektume skaitmeninės vidaus rinkos. Noriu padėkoti visiems už e, jūsų įdėtą darbą, rengiant šį pranešimą. Na, o grįžtant dar prie skaitmeninės temos, turiu pasakyti, kad nėra kito svarbesnio veikėjo skaitmeninėje rinkoje, kaip Google įmonė. Džiaugiuosi, kad šiuo klausimu mums pavyko rasti sprendimą. Tiesa, Šiame pranešime į nuteistųjų ar kaltinamųjų suolą mes nepasodiname Google. E, tačiau turime turėti omenyje, kad jau ketverius metus vyksta dėrybos Komisija bandė ieškoti tinkamo sprendimo, tačiau susitarimo vis dar nėra. Ir čia tikriausiai kaltinamųjų suolė turėtų sėdėti ne Google, o komisija. Komisija turėtų stengtis kaip galima greičiau rasti tinkamą atsaką. Aš tikiuosi, kad rytoj didžioji dauguma kolegų pritars šiam pranešimui. Ačiū. O dabar žodį suteiksiu komisijos e, vardu poniai komisijos nariai Margrėtė Vestager. Prašau. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, taip pat šešėliams pranešėjams ir poniai Kalas, kuri parengė e, Imko komiteto nuomonę. Manau, kad e, šis darbas yra tikrai e, solidus, jis pademonstruo, išdėsto tas e, konkurencijos politikos vertybės, pagrindus ir taip pat atkreipia dėmesį į tuos sektorius, kuriuos aptarinėjame jau ne vienerius metus. Pagal savo vertybės ir platformą konkurencijos politika pabrėžia, kad konkurencija yra mūsų demokratijos dalis. E, siekiant užkirsti kelią dideliai kapitalo koncentracijai, e, užtikrinti, kad tie, kurie turi talentą, iniciatyvą, galėtų imtis tos iniciatyvos atviroje rinkoje. Manau, kad tai labai svarbu pabrėžti, kaip ir pranešime pabrėžime, kad krizės metu konkurencijos taisyklės e, neturi būti menkinamos, silpnamos. Priešingai, turime palaikyti atvirą rinką, kad visi turėtų savo šansą. Ir, kaip paminėjo ką tik pranešėjas, konkurencijos politika yra labai svarbi priemonė e, siekiant įvairių tikslų, ar tai būtų energijos sąjunga, ar skaitminė rinka, ar kapitalo rinka. Turime daug žinių, kuriomis galime pasidalyti ir aš e, su nekantravimu laukiu šios diskusijos ir aš e, žadu, kaip ir praklausimus, klausytis parlamento dirbti su parlamentu einant į priekį. Keletas žodžius dėl trijų prioritetinių sričių. Pirmiausia, energijos sąjunga. Tikslai yra salginai paprasti, nepriklausoma saugi, saugus, pigus energijos tikimą. Labai svarbu įdėkti teisės aktus, kuriuos jau turime. Ir turėsime tvirtą platformą kurti toliau Europos e, energijos sąjungą. Konkurencijos politikos vaidmuo, be kita ko, yra stebėti energijos e, bendrovės, kad jos nekurtų kliučių e, energijos rinkoje. Reikia, kad bendrovės nesislėptų už kliučių nuo konkurencijos dėl skaitinės rinkos. Tai akivaizdu kad mums reikia tokios, tos bendros rinkos, nes šiandien turime izoliuotas rinkas. O viso to kainą moka vartotojai, aišku, ir mažasis verslas. Mums reikia visiškos laisvos konkurencijos šioje srityje, reikia užtikrinti, kad naujosios technologijos pasiektų piliečius. Konkurencija padeda mažoms įmonėms mesti iššūkį didelėms dominuojančiams bendrovėms. Na ir pagaliau, kaip buvo paminėta, sąžiningai mokesčiai ir skaidrumas. E, dirbti su mokesčiais, konkurencijos taisyklėmis ar e, priemonėmis nereiškia eiti pro uždaras duris. Tai yra įimas pro atviras duris, e, panaudojant saug, skaidrę politiką. Ir aš šiandien lauksiu jūsų diskusijos. Manau, kad tai yra komisijos ir parlamento bendro darbo dvasios išraiška. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. E, komisijos nariai, dabar prašau žodis IMKO vidaus rinkos komiteto e, atstovės Kajos Kalas e, ir peilė. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Labai džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie vertybės, kuriomis pagrįsta konkurencijos politika. Tai yra laisvė ir vienodos e, žaidimo taisyklės visiems. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Aš esu vidaus rinkos komiteto nuomonės e, referentė. Ir e, galiu pasakyti, kad e, kom, teisinga sąžininkė konkurencija viešojo pirkimo rinkose, smulkaus verslo e, galimybės e, dalyvauti tose e, pirkimuose tinklo neutralumas e, leidžia užsitikrinti konkurencinę padėtį ir skatina inovacijas. E, bet e, pranešime pernelik daug kalbama apie didesnį reglamentavimą pasidalomai ar interneto ekonomikai. Tai yra sektoriai, kurie augo net ir esant ekonominiai kriziai. Ir mes dažnai pamirštame, kad atstovaujame milijonams vartotojų, bet taip pat ir milijonams verslo savininkų, kurie uh, E, tikisi, kad ES konkurencijos politika bus derama, kad jie galėtų plėtoti savo verslą. Tam mes turime sukurti deramą e, aplinką, kad pirmiausia novatoriškas verslas auktų. Mums e, reikia aktyvios e, konkurencijos e, institucijos, kuri galėtų atremti naujus iššūkius, reaguoti į kintančią aplinką skaitmenėje ekonomikoje. Ko mums iš tikrųjų nereikia? Nereikia mums pakeisti tos institucijos dar didesnių reglamentavimų, kuris pakirs novatorišką verslą Aš e, džiaugiuosi, kad liberali e, komisijos narė atsakinga už konkurenciją pritarė e, tokioms mintims ir tai atspindi ir parlamento nuomonę. Ačiū, ponia Kalės. Frakcijos vardu dabar pasisakys pirmiausiai ponas Langenas EPP frakcijos vardu. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, ši ataskaita yra 2013 metų ataskaita, tai yra pono Almunijos ataskaita E, kompetencijoje buvę metai, o jūs, e, ponia Vestager, esate nauja komisijos narė. E, turime tai suvokti. Taigi, siekiame atviros konkurencijos laisvoje vidaus rinkoje ir šio principo turime nepamiršti. Komisijos teisės susit, draudžiamų susitarimų srityje, kartelinių susitarimų stebėjimo, monopolinės ar dominuojančios padėties turinčių bendrovių veikloje yra esminis. Ko dabar trūko, tai yra e, demo, gra, demokratinė E, demokratinis teisėtumas įvairių teisės aktų, kurie jau yra priimti. Likščiol jie buvo priimti nesilaikant bendro e, sprendimo procedūros. Ir dabar net, e, pavyzdžiui, daugiau nei milijardas, tiksliau iki milijardo eurų buvo pervesta Microsoft bendroviai, apeinant teisės aktus. Manau, kad pono Almunijos e, komisijos kolegija buvo pernelyg delsianti. Sri, telekomunikacijų srityje gal ir buvo imtasi teisingų žingsnių, tačiau Google, pavyzdžiui, tema buvo visai pamiršta. Tada kyla ir kitas klausimas, kiek nacionalinės įmonės atsakingos už tai, kad uh, susigražintų valstybės dotacijas. Kai, kur, kai kuri kompetencija buvo patikėta nar, valstybėms narėms, o ne komisijai. Todėl aš noriu paprašyti, kad jūs savo veikloje atsižvelgtumėte būtent į šiuos dalykus. Ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu dvi minutės ponui Tibor Šanį. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. Ačiū ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę pasisakyti. Norėčiau padėkoti ponui Messerschmittui, dėkoju ir visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbame labai sklandžiai. Mūsų pozicijos skiriasi, tačiau susidaro toks įspūdis, kad mūsų pasiekti kompromisai tikrai geri. Savo frakcijos vardu Norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog šiame pranešime labai puikiai atskleidžiami bendrėjai interesai, pabrėžiama, kokie jie svarbus yra piliečiams. Noriu padėkoti IMKO komitetui dėl to, kad didelis dėmesys buvo skiriamas skaitmeniniai vidaus rinkai. Manau, kad augimas įmanomas tik per inovacijas. Noriu padėkoti ir už tai, kad Šiame pranešime yra kalbama ir apie socialinius aspektus. Todėl mane kiek neramina tai, jog APP frakcija e, nori išmesti iš pranešimo būtent šiuos socialinius aspektus. Mums tai nepriimtina, būtent socialiniai aspektai turi likti. 85 pranešimo straipsnis gali būti interpretuojamas neteisingai. Čia kalbama apie geležinkelio liberalizavimą. Ir gal kai kam čia atrodys kaip įsipareigojimai, tačiau mes mm, prieštaraujame tokioms formuluotėms. Noriu dar kartą pabrėžti, kad mūsų frakcija apgailestauja, kad 45 punkte minima konkreti įmonė. Ačiū. Dabar ES konservatorių ir reformistų frakcijos vardu ponas Grobarčik. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau iš širdies pasveikinti poną Mesleršmitą parengus puikų pranešimą. Konkurencija yra e, stiprios ES ekonomikos e, pagrindas. Turime kalbėti apie e, tam tikrą kainodarą, kuri daro poveikį ir ES ekonomikai. Mes nedaug ko skiriamės nuo JAV pirkdami um, energiją. Dujų kaina išaugo 2-2,5 karto lyginant su JAV. Tačiau yra tokių valstybių, kaip ir pavyzdžiui Lenkija, kur dujų kaina penkis kartus skiriasi nuo amerikietiškųjų kainų. E, tai dar labiau gilina ES ekonominę krizę. E, E, kritiškai reikėtų vertinti ir ES požiūrį į klimato e, politiką. Laikomasi tokios ideologijos, e, kuri pakerta bet kokias konkurencijos šaknis. Mes negalime kalbėti apie jokią ES konkurencingumą šioje srityje. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Tremosa Elbasels. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Moltes gràcies. Dear Commissioner, dear colleagues, competition is one of the fields where the commission really has a chance. Konkurencija yra viena iš sričių, kur komisija gali daug ką e, pakeisti, kovojant su oligopolistinė praktika. E, sveikinu pranešėją Morteną Messerschmidt, kuris sukaupė labai daug gerų minčių ir dėrėjosi su visais šešėliniais pranešėjais, kad e, galutinis variantas būtų tikrai geras. 51 žmogus balsavo už, tik du prieš komitete balsuojant dėl šio pranešimo ir tikiuosi, kad rytoj dauguma pritars jam. Kaip ir pernai, parlamentas labai stiprų signalą dar kartą nusiūs komisijai. Gerbiame komisijos narę Vestager. Reikia kur kas greičiau taikyti antimonopolinės priemonės. Dėl Google e, antimonopolinės veiklos aš sveikinu jūsų sustikimus, įskaitant su Google praeitą savaitę, kad būtų galima iš naujo pasižiūrėti į šį atvejį. Tačiau laikas mus spaudžia ir tikiuosi, kad komisijos sprendimai mums labai greitai paaiškės galbūt šiandieną. Ypač dėl Google bylos labai daug žmonių pamiršta, kad yra keletas ES bendrovių tarp daugybės nusiskundusių. Kai kurios iš jų gali kalbėti apie tai viešai, kitos bijo atsakomųjų priemonių iš Google, dėl to e, bijo kalbėti garsiai. Mes sustikome su keletu JAV bendrovų, kurios nukentėjo nuo tokios praktikos ir buvo paaiškinti, kaip jos paprasčiausiai keletų dienų buvo dingusios iš Google paieškos e, sistemų ir tai reiškia joms didžiulius nuostolius. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra karas tarp Europos ir amerikiečių bendrovų. Aš nenusistatęs prieš Google ar kitą kokią nors E, JAV bendrovė, bet aš prieš monopolijas. Google kai kuriuose Europos šalyse turi 90 procentų rinkos ir yra e, daugeliu Europos vartotojų ir smulkių įmonių e, centrinė veikimo vieta. Bet Google ne visuomet užtikrina geriausią pasirinkimą vartotojams. Aš esu įsitikinęs, kad Google pasikeis tik jei e, bus grasinama baudomis ar tam tikra konkreči, konkrečių regulia, e, reglamentavimų. Ir ar jūs, gerbiamo komisijos narė, e, ką nors pasakysite dėl tos bylos ir jūs tikrai turite įspręsti, jeigu norite, kad jumis pasitikėtų. Labai ačiū. Melinoji kortelė jums iškelta. Ar jūs priimsite klausimą pagal šią procedūrą? Ponas Fransulika. 30 sekundžių. Uh, you put the microphone on, please. Yeah, it seems it works. Sorry. Thank you very much, uh, uh Mrs. Chair. In fact, I would like to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti kolegos, ar jis sutinka su tuo, kad šį pranešimą būtų ištrauktas e, formuluotės dėl privačių išpolių prieš Google bendrovę. You... Aš klausiau jūsų, ar sutinkate, kad į pranešimą būtų įtrauktos e, e, į šį pranešimą, kad jis kalbėtų apie privačius išpolius prieš Google. Ar jūs sutinkate su tuo? Of... Tai nėra mokė, apmokestinimo klausimas Aš neprašau mokesčių, aš noriu tik tai, kad būtų visiems vienodos žaidimo sąlygos. E, Amerikoje yra kitų bendrovių, pavyzdžiui, Yahoo, kurios gali konkuruoti vienodomis sąlygomis, sąlygomis su Google. Europoje taip nėra, nes Europoje kenčia bendrovės nuo Google blogos praktikos. Jeigu nieko nedarysime, tai ateityje turėsime tik tai Google e, šioje rinkoje. Čia nėra mokesčių klausimas, jeigu teisingai jūs supratau, tai yra vienodų žaidimo sąlygų klausimas. To Europoje dar nėra. Kitas klausimas. Prieš Microsoft. Jai buvo skirta ketvirtaisiais metais ir septintaisiais ir devintaisiais metais baudos. Komisija skiria baudas. Kodėl taip nėra e, Google atžvilgių? Äh, <clears throat> Dabar pusantros minutės poniai Polapas Permekos, vieningųjų kairių frakcijos vardu. Valoramos. Ačiū, ponia pirminkė. Džiaugiamės pozityviais dalykais, kurie yra šiame pranešime. Manome, kad e, yra kritiškų pastabų, yra numatome svarbus prioritetai, kurių gyvendinimas suteiks konkurencijos politikai naują orientaciją užsipuolama pieknožiavimas nukreiptas prieš e, mažus ūkininkus, e, mokestinės e, nuolaidos dideliams bendrovėms, transporto srityje ir taip toliau. Bet turime abejonių dėl aspektų, kurie neįtraukti į pranešimą. Pavyzdžiui, svarba turėti galvoje aukšto užimtumo lygio tikslą. Mes ketiname susilaikyti Nes pranešimas galėjo nueiti toliau ir aiškiai pasakyti, kad konkurencijos politika negali būti e, kovos e, arena, turint tokį šališką konkurencijos principų taikymą, komisija prisideda prie tūkstančių darbo vietų naikinimo. Tačiau ir jį užmerkia akis prieš kapitalo koncentraciją, ko auka yra Europa ir mano šalis Ispanija. Mes pateikėme pakeitimų plenarniai sesijai, nes mes norime europiečiams suteikti galimybę e, sužinoti, ar dėlės partijos teikia prioritetą užimtumui, viešosiams paslaugoms ar ne. E, klausimas yra, ką jos mano apie e, investicinių ginčių sprendimo teismus ir panašiai. Mūsų požiūris aiškus. Konkurencijos politika turi saugoti mažus, ne bendrovės, o darbuotojus. Ačiū. Žalių vardu panas Raimond. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Mesaršmitui, labai sunkiai dirbusiam rengiančiai pranešimą, dėkoju ir šešėliniams pranešėjams kurias tengiasi suderinti įvairių frakcijų akcentus viename pranešime. Noriu papriešti tretą dalykų, kurie galbūt bus svarbesni ateičiai nei praeičiai. Pirmiausia, tai yra tai, kad turėtume pasisakyti už tai, kad būtų tyriama agresyvi mokesčių politika. E, LuxLeaks komitetas komitetas e, pirmą kartą 21 valandą šiandien posėdžiaus ir aš mm, turiu pasakyti, kad tą 21 valandą prasidės e, tyrimo darbai. Iškyla klausimas, ar jų pakaks, manau, kad nepakaks čia Europos parlamente dėl tinklo neutralumo. Ypač startuoliams ir čia kalbant apie e, Google yra taip pat labai svarbu. Svarbu sukurti tokį tinklą, e, kuris būtų įperkamas, o dabar tas tinklas yra tiek, tiek kainuojantis, kad startuoliams labai sunku juo naudotis. Šiandien buvo daug kalbėta apie ateities perspektyvas ir aš norėčiau paprašyti komisijos nario pasisakyti. dėl tinklo neutralumo. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate e, suteikti veiklos sertifikatus e, branduolinės energetikos įmonėms. Pana Salmūnija um, davė leidimą Tačiau tai iškreipia visą energetikos rinką. Aš tikiuosi, kad bus imtas rimtų politinių žingsnių užtikrinant tinkamą konkurenciją. Ačiū panas Steven Wolf e FDD frakcijos vardu. Pirmininkė, Europa miršta. Žmonės sunkiai verčiasi. Visame nuostabiame mūsų kontinente žmonės, kai kurie neturi pakankamai maisto, e, vaikai jų negali, negali surasti darbo, jie išvyksta ir e, pasklinda po visą pasaulį, kuriame ir taip jau yra daug e, įtampos. Žmonės, kurie bando rasti darbą mažose ir dėlėse įmonėse, yra sunku, žmonės negali išmaitinti savo šeimų, apmokėti savo sąskaitų. Kai toks žmogus kaip ponas Messerschmidt e, parengė pranešimą, e, visuomet yra gerai, nes jam rūpi tie dalykai. Tačiau šiam, šiam, šioje salėje, šioje institucijoje e, niekas negirdi to, kas, ra, kas sakoma tose pranešimuose ir niekada nepasiekėmi tie tikslai, kurių nori žmonės. Galiausiai Europos parlamentas ir žmonės, kurie dirba jame, e, laikosi taisyklių, kurias rašo korporacijos. Jos turi įtakos ir galios, jos e, naudojasi ypatinga prieiga prie komisijos parlamento e, narių. Aš mačiau, e, kaip yra Briuselėje ir Strasbūrė, kaip jie kalba su parlamento nariais apie jiems aktualius klausimus. Jie gali pakliūti čia ir paskui kūrė kliūtis smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai skatina korporacijų veiklą, ne kapitalizmą. Godumas skatina žmonės, kurie jau ir taip uždirba milijonus per premijas ir didžiulės algas spaudžia kitus, kurie vos išgyvena. Tai yra pavojinga vieta, kur konkurencija niekaip negali sustiprėti. Ir kad ir kiek būtų panašių į šį pranešimą prirengta, nieko mes nepadarysime ir nepadėsime kenčiantiems nuo skurdo žmonėms Europoje. Ponas Jakovčič nori Jums pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašom. Pusė minutės. Aš norėčiau pasakyti, kad sutinku, jog yra daug žmonių, kurie sunkiai išgyvena, bet noriu su kai ko kito paklausti. Kaip laisvas žmogus ir Europos parlamento narys, ar turite uh, laikytis kažkieno nurodymų ar jūs gali kažkas įtakotis, ar, įtakoti, ar jūs galite pat savo laisvą valią ir savo protą apsispręsti. Aš bent jau tą darau. Gerbiamas ponė, aš džiaugiuosi, kad jūsų protas yra laisvas ir taip pat mano, bet tai, ką matau šiame parlamente, tokios frakcijos kaip EPP ir socialistai balsuoja kartais kartu, bet už viską, už vienu uh, bloku. Uh, partijos vadovybė priima sprendimus, o jai vadovauja korporacijos. Laisvė jums tai, bet ne laisvė jūsų partijoje. Dabar ponia Barbara Kapel, frakcija nepriklausanti narė, pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, ponia pranešėjau. Konkurencija, aišku, yra pagrindinė ekonomikos augimo variklio jėga ypač šiandien, suvokant šiandienos iššūkius, tai yra be galo svarbu. Tai yra tie parametrai, kurie Europoje dabar nėra patys geriausi. Europa praranda savo konkurencingumą pasaulio arenoje. Pavyzdžiai, Europos nedarbas du kart didesnis nei JAV. Pasrasis penkiais metais šeši milijonai darbo vietų buvo prarasta, tuo tarpu JAV tik vienas milijonas. Energijos kainos, apie tai buvo kalbėta šiandien, e, elektros du kart didesnės nei JAV, e, dujų tris kart nei JAV ar Rusijoje. Mokestinė našta e, lyginant su JAV, ES yra 50 procentų didesnė, čia kalbu apie BVP nei JAV. Todėl niekino nestebina tai, kad mokslų ir tyrimo srityje mes atsiliekame. Europa atsilieka ir tiesioginių investicijų srityje. Taip pat prieiga prie finansų, taip pat streikuoja. Pranešėjas pabrėžia keletą svarbių punktų šiame pranešime, jis kalba apie strateginius prioritetus. Tai yra sažiningos konkurencijos taisyklės, ES teismų sprendimų vykdymas, e, kova prieš kartelius, e, valstybės datacijos užtikrinimas. Visos interesuotosios šalis e, turi gebėti vienodai konkuruoti siekiant pranašumo vartotojams ir ūkio subjektams. Dabar ponė Ester Delangė. Ačiū e, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, kad atvyko pas mus. Konkurencijos politika nėra savaiminis tikslas. Ji turi skatinti ekonomiką, vienodas galimybės apsaugoti vartotojus ir piliečius. Ir labai gerai, kad komisija visuomet sektų aktų aktualijas, tai yra taip pat labai svarbu, o valstybėms narėms reikėtų e, pasižiūrėti iš esmės į valstybės pagalbos klausimą. Dėl pono Wolf komentaro, man e, visai tinka, kad komisija stebi padėti, jeigu valstybė narė kenčia, tai mažosios įmonės e, bus tos, kurios negalės naudotis tam tikrais dalykais e, rinkoje. Reikia sekti padėtį. Taip pat labai svarbu yra skaitmeninė rinka, reikia naudotis jos potencialu. E, kartais valstybės e, narės siekia apginti didesnės, didelės bendrovės, o ne užtikrinti tinklo neutralumą ar prieigą. Taip pat reikia galvoti apie e, naujus dalykus. E, vienose miestuose, pavyzdžiui, Uber e, taksi sistema e, veikia gerai, bet kitose miestuose tai gali būti nelegalu. Daugelie valstybių narių yra neaišku, ką reikia daryti su tokiomis bendrovėmis ir tai yra tarsi pilka zona. Vals... E, komisija turėtų pasižiūrėti tai iš esmės ir galvoti, kokias politikos priemonės. E, įdėkti. Sveika konkurencija yra geras dalykas, bet rinkos galios turėtų tarnauti visuomenė ir tikiuosi, kad į tai komisija atsižvelgs. Ačiū toliau, analizė DOTS. Dvi minutės su pusė. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai, kad jie atvyko pas mus šį vakarą. Dažnai sakoma, kad konkurencijos politika turėtų kurti vienodas sąlygas bendrovėms, nepriklausomai nuo jų dydžio, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies. Todėl man malonu, kad pranešime pripažįstama, kad negali būti vienodų žaidimo sąlygų, kai vienos firmos gali išvengti e, mokesčių mokėjimo. E, LuxLeaks skandalas parodė, kad kai kurios didelės bendrovės sugebėjo sumažinti savo mokamus mokesčius iki beveik nulio. Tokios firmas nebūtinai dirba veiksmingiau ir efektyviau, tačiau jos sumažina savo išlaidas grinai dirbtinėmis priemonėmis. Čia konkurencija, aš manyčiau, yra kaip šimto metrų lenktynės, kai vienas konkurentas turi e, bėgti, e, per, važiuoti su triratuku, o kitas e, su Ferrariu. Mums reikia panaikinti tokias kliūtis konkurencijai. Svarbu, kad pripažįstama, kad liberalizacija ir konkurencija ne visada yra tinkamas sprendimas. Vyriausybės turi sugebėti suteikti infrastruktūrą, kuris svarbi augimui, ar tai būtų švietimo srityje, sveikatos priežiūros srityje ar užtikrinant socialinį būstą, kur rinka nieko nepadeda. Nieko gero nebus iš vienodų žaidimo sąlygų, jeigu visa žolė numindžiota. Be to, e, vyriausybės turi galimybių turėti e, kovoti su mums kilačiais iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita. E, taigi malonu, kad pranešimas pripažįsta vyriausybėms vaidmenį prižiūrint E, ekologiškus projektus, nes e, vienodos žaidimų laukas nieko gero neduos, jeigu jis bus po metro gylio vandeniu. E, pone Dots, jums norime užduoti klausimą, ar sutinkate atsakyti? Prašom 30 sekundžių. Prašom įsijungti mikrofoną. Pone Dots, kodėl jūs čia remiate Junkerį, kuris nori visapusiškos programos prieš e, mokesčių vengimą, nori viską suvienyti. O mes kalbame čia apie transatlantinę e, prekybos partnerystę, kalbame apie spaudos laisvę ir panašiai. Ar jūs e, pritarėte tam, kad Atsiprašau, aš peršalusi, man sunku kalbėti. Aš sakau, kad Guardian dienraštis turi irgi ošorinį e, fondą. Ar jūs pritarė tokiams, tokiai spauda, lais, la, spaudos laisviai, kaip pavyzdžiui, Guardian? Ačiū, malonu matyti, Džanis, jūs e, e, šioje salėje. Pirmiausia, pasakyčiau, kad yra čia tokia, tokia sumaištis. Pranešimą rengia parlamentas, jo nerengia komisija. Tai yra parlamento balsas apie tai, ką mes manome apie konkurenciją. Nežinau, kaip jums aš lankausi mažose ir vidutinėse įmonėse savo rinkimo apylinkėse labai reguliariai. Ir dažnai girdžiu, kad jiems e, nerima kelia didžiulės bendrovės, kurios perkelia savo pelną iš vienos šalies į kitą ar į offshorinės šalis. Tai galbūt tikiuosi, kad jūsų partija pagaliau pakeis savo politiką ir šioje srityje. Ačiū tariau, ponas Petersonas. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tikrai puikų pranešimą. Konkurencijos politika viena kertinių politikos ryčių Europos Sąjungoje, tai daug lemianti politika. Todėl Džiugu, kad komisija ir Margarėtė Vesteger um, ketina daug nuveikti šioje srityje. Manau, kad tokiu būdu um, pasieksime daug naudos mūsų gyventojams, vartotojams. Komisijos įgaliojimai, e, kai šioje srityje turėtų būti didesni nei valstybių narių. Uh, Taip pat reikia numatyti tam tikrą finansinę paramą, kad komisija galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Džiugu, kad pranešime kalbama ir apie parlamento įpareigojimus. 104 straipsnėje kalbama apie tai, kad šis demokratinis deficitas turėtų būti panaikintas. Komisijos įgaliojimai valstybių narių atžvilgių turėtų būti didesni, Europos parlamento įgaliojimai turėtų būti didesni. Aš tam pritariu, todėl kad tai reiškia galų gale daugiau Europos Sąjungos, o ne mažiau Europos Sąjungos. Ir tai, aišku, reiškia ir bekintantį požiūrį, pranešėjo taip pat. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą. Aš e, balsuosiu už jį, tikiuosi ir visas parlamentas taip pat. Ačiū. Dabar ponas Marko Valis. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė. Kolegos išsakė savo mintis, o aš galvoju, kad parlamentas priima puikius pranešimus, puikius teisės aktus, tačiau didžioji problema yra ta, kad tie, kurie turi įgyvendinti teisės aktus ar taryba arba komisija, kartais visai negirdi parlamento balso. Kaip tai įvyko, kad komisijos pirmininkas Junkeris buvo tas, kuris pats dempingavo mokesčius, siekdamas, kad jo šalis būtų turtinga. Tarsi buvo naudojamas bet kokiamis gudrybėmis, o dabar staiga turime komisiją, kuri per šešis mėnesius turi parengti savo rekomendacijas. Deja, taip jau yra, kad taryba ir komisija veikia lobistų poziciją. Dažnai šios institucijos dirba e, didiesiems interesams. Na, o mes ir paprasti gyventojai susiduria su e, tokio politikavimo pasiekmėmis. Vidutinis, vidurinysis sluoksnis yra žlugdomas neteisybė gaji, o mes turėtume imtis tokių žingsnių, kad situacija keistus, nes kitaip įsigalės protekcionizmas. Ačiū, panas Markus Ferber, pusantros minutės. Ačiū. Komisijos narė, pana pirmininkė, ponios ir ponai, konkurencija yra kertinis ekonomikos akmuo, todėl gerai, kad nuo Romos sutarčių mes jau siekiame, kad konkurencija Europos Sąjungoje būtų sažininga. Pone Vesteger, noriu palinkėti Jums geros rankos, e, kuriančios e, žaidimo taisyklės, kurių laikysis visi žaidimo dalyviai. Nes e, manau, kad būtent to mes tikimės iš konkurencijos politikos. E, dideli iššūkiai mūsų laukia mokesčių teisės rytyje. Džiugu, kad komisija pradėjo sutarties pažeidimo procedūras prieš kai kurias valstybės narės skaitmeninėme laikmetyje atsiranda ir skaitmeninių iššūkių. Ir šioje srityje reikia laikytis tų pačių žaidimo taisyklių. Aš suvokiu jūsų atsakomybę ir čia nekalbu tik apie Google, kalbu apskritai apie skaitmeninės erdvės iššūkius. Taip pat turime siekti, kad mūsų neteisingai suvokiamos konkurencijos mąstymas nesilpnintų mūsų pačių. Turime siekti, kad tarptautinėje arenoje būtume konkurencingi. Čia galima kalbėti apie aviaciją, telekomunikacijas ir kitas rytis. Manau, kad būtent šioje e, kadencijoje turime turėti omenyje šias problemas, kurios yra išvardintos ir pranešime, kuriam tikiuosi rytoj bus pritarta. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponia Alesija Marija Moska, pusantros minutės. Presidente, komisarija, la politika. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Komisijos narė, konkurencijos politika ir konkurencingumas, kaip jūs ir akcentavote, yra pagrindinės vertybės. E, e, ir Europos Sąjunga veiks sėkmingai, jeigu jų bus laikomas. Reikia pašalinti kliūtis e, paslaugų, prekių, kapitalo ir žmonių laisvam judėjimui taip pat baigti kurti bendrąją rinką ir apsaugoti vartotojus. Deja, matome, kad daugelies sektorių dar yra sunkiai suvokamų techninių problemų, kurios neleidžia vidaus rinkai deramai funkcionuoti, neleidžia uh, reikštis inovacijoms, dinamikai, uh, neskatinamas darbo vietų kūrimas. Ir Europos parlamento vaidmuo labai svarbus buvo per pastaruosius keletą metų. Uh, Manau, kad ateityje, e, tiksliau į parlamento valią nebuvo per pastarosius metus pakankamai atsižvelgiama, o ateityje turėtų, reikėtų deramai ir artimai bendradarbiauti su parlamentu, kad būtų sustiprintas demokratinis legitimumas. Demokrat, demokratijos legi, e, deficitas yra nepriimtinas šioje, šioje srityje. Dėl konkurencijos politikoms mums reikia tarp institucinio susitarimo. Reikia šioje srityje užtikrinti skaidrumą. Dėl to parlamentą reikia informuoti e, visą laiką apie įvairius sutarimus, taip pat apie taip, ką, kaip komisija nagrinėja įvairius mokesčių sutarimus. Toliau ponas Tolojan, dviems minutėms prašom. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Palaikau e, pranešime išdėstytus pasiūlymus, kuriais reikalavima, kad komisija išanalizuotų galimus taisyklių konkurencijos pažeidimo atvejus. Pirmiausia, dėl valstybės pagalbos Taip pat išnagrinėti atvejus, kai kai kuriuose valstybėse narėse buvo suteiktos tam tikros mokestinės lengvatos didelėms įmonėms. Žinau, kad jau vyksta tam tikri tyrimai ir juos palaikau. Taip pat norėčiau pasisakyti apie kainų skirtumus e, tų pačių vaistų. Tie skirtumai egzistuoja tarp valstybių narių. Ir tokie kainų skirtumai gali slėpti mm, neteisingą, neteisėtą praktiką. E, kainų didžiuliai skirtumai rodo, kad vaistų rinka yra fragmentuota. Dėl to aš manau, kad komisija turėtų išanalizuoti, kaip galima išsameu E, vaistų rinką Europoje, kad būtų galima nustatyti, ar nėra dominuojančios padėties rinkoje ir taip pat užkirsti kelią tokiems pažeidinėjimams. Dėkuoju. Ačiū toliau, ponas Kofut. E, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Konkurencija leidžia mums geriausią kainą pirkti geriausius produktus. Tai taip pat pasakytina ir apie e, telekomunikacijų rinką. Financial Times dienraštėje buvo straipsnis apie nuotolinių pardavimų bangą, kuri o, e, atrieda į mus. Ir komisija čia turi imtis tam tikrų žingsnių. Pavyzdžiui, Danijoje yra dvi didelės telekomunikacijų bendrovės, kurios ketina susijungti. E, pone komisijos narė, e, kokią rinkos dalį gali užimti dvi įmonės, e, išvengdamos monopolistinių įmonių statuso? Ar nemanote, kad jei įvyktų toks įmonių susiliejimas, teikiamų paslaugų kaina išauktų? Noriu padėkoti ponui Messerschmittui už pranešimą, taip pat džiaugiuosi, kad jis e, parengtas e, pabrėžiant ir Europos parlamento įgaliojimų praplėtimą. Tiesa, praeitįje E, Mesaršmitas nebuvo žinomas panašia pozicija. Ačiū. E, Georgijos Kircos, 2 minutės. Ačiū, panas Kircos, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad žinome, kad vidaus rinka nėra užbaigta kurti ir mums reikia kišti, įsikišti ir e, tas sritis, kur jį neveikia pataisyti. Manau, kad pono Messerschmeto ir komisijos narės idėjos mus veda teisingų kelių. Kaip e, parlamentaras iš Graikijos turiu pasakyti, kad vidaus rinkos struktūra e, gali suvaidinti didžiulį vaidmenį, kalbant apie galutinius ekonominius rezultatus. Čia ne tik ES, vyriausybės taip pat turi užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų jų šalise. Ir viena iš priežasčių, mano galva, kodėl Graikija netaip greitai iš, išlipo iš tų e, korekcinių programų, kai Portugalija ar kitos šalis buvo susijęs su, su vidaus rinkos struktūra ir jos veikimu. Buvo daromas e, spaudimas, mažintai spaudimas e, darbo atlyginimams žmonės e, nuskurdo, nepaisant to, kad vienintinės darbo sąjungos sudaro apie 12 procentų Graikoje, o nacionalinės pajamos sumažėjo 20 procentų. Taigi labai svarbu, kaip veikia ir atskira ekonomika. Ir reikia užtikrinti, kad nuo tokių disfunkcijų ne, nepasklistų užkretimas į kitas rinkas. Reikia e, kištis veiksmingai, pavyzdžiui, kai Rusijos gamtinės gėmės e, dujos siunčiamos į Europą e, yra be ne brangiausios e, Europos Sąjungoje. Bet tas kainos perdavimas iki galutinių produktų, nors kaina nukrinta, nepersideda. Ačiū toliau. Ponas Žulca, pusantros minties. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Man labai malonu dėl šio pranešimo darybų rezultato. Norėčiau pabrėžti puikius rezultatus, e, ginant viešasias paslaugas nuo konkurencijos politikos e, ir dėl galimybių valstybinarių, valstybės narėms organizuoti viešasias paslaugas pagal jų poreikius. Tai yra labai svarbu mūsų socialistų ir demokratų frakcijai parlamente. Pakeitimuose aš pasiūliau ginti svarbų Europos parlamentų vaidmenį, e, nustatant konkurencijos politiką, siekiant padidinti rinkos skaidrumo lygį, e, stabilumą ir augimą. Šio pranešimo dėka mes e, galime pasiekti fundamentalių tikslų, pavyzdžiui, užtikrinti sąžininką konkurenciją ir ko, kovojant socialiniu dempingu darbo rinkoje, bendrojo ekonominio intereso paslaugas e, teikiant pagal e, konkurencijos taisyklės, kovojant su e, monopolijomis skaitmeninėje rinkoje, netaikant valstybės paramos bankams, kovojant su mokesčių vengimu tarp didžiulių įmonių. Taip pat aš nesutinku, kad būtų įtraukta privatus išpoliai prieš Google, tačiau aš E, sutinku, kad reikėtų pateikti bendras taisyklas ir tikiuosi, kad e, šis pranešimas bus patvirtintas plenarinės sesijos metus. Ačiū toliau, Davidas Kaza. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už jo pastangas. Manau, kad pranešimas yra labai subalansuotas ir nes tvari e, konkurencija yra labai svarbus katalizatorius e, skatinant darbo, darbo vietų, augimo, konkurencijos didėjimą ES. 2013 metais komisijos ataskaitoje kalbama apie didesnės erdvės kūrimą MVI. Tai yra e, ekonomikos sektorius, kuris nėra e, palankioje situacijoje, MVI e, yra smarkiai nukentėję nuo ekonominių sąlygų, tai- tačiau didesnė konkurencija gali joms padėti e, atsigauti, išbristi iš nuostolių. Teisės aktai viešųjų pirkimų srityje taip pat gali padėti skatinant sažingesnę konkurenciją, tačiau apie tai turi būti gerai informuojamas MVI. E, reikia užtikrinti, kad e, tokios konkurencinės galimybės MVI būtų lengviau pasiekiamas. Tai aš manau, kad komisija turi parengti aiškias detalės gairias verslui ir viešosiams institucijoms e, dėl naujų viešųjų pirkimų teisės aktų kad MVI turėtų galimybės pakliūti į rinką, remintis mažų, mažo verslo aktu ir e, taikyti daugiau mažos vertės kontraktų, o ne išskirtinius e, kontraktus, e, kas yra nepasiekiama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Labai ačiū. Dvi minutės, ponė Dantai Jaslovėtskai. Dėkoju, pane pirmininkė, garbus ponai. E, be bejonės konkurencijos politika yra viena svarbiausių bendrosios vidaus rinkos dalių. Be jos negalėtume džiaugtis laisvą rinką, vyktų karai tarp įvairių įmonių. E, konkurencija yra ir ekonominio augimo pagrindas, todėl būtina kurti teisingas taisyklės. Turime prisiminti, kad reikėtų pasinaudoti visomis galimybėmis suteikiant įmonėms teisę įeiti į rinką. Labai svarbios reformos mokesčių srityje. LuxLeaks um, atvejais parodė, kad kai kuriais atvejais investuotojų pritraukimas manipuliuojant mokesčiais yra nusikalstamas. Yra daug įmonių, kurios pasinaudojo galimybę padidinti savo patrauklumą, uh, turėdamas uh, savo banko sąskaitas Luksemburge. Tokiu būdu daugelis valstybių narių neteko milijoninių sumų savo biudžete. Sažiningumas yra konkurencijos politikos dalis. Komisija turėtų sukurti tokį mechanizmą, kuris leistų tinkamai kontroliuoti e, sažiningos konkurencijos taisyklių laikymasi. Aš pasigėdau būtent šio akcento e, pranešime. E, kalbant apie dujų kainas ir tinkamą kainodaros konkurencingumą, turime prisiminti, kad nebus jokios konkurencijos, jei vienos valstybės moka 300 dolerių už naftos barelį, o kitos valstybės 20 procentų daugiau. Daugeliu atveju e, kainos nėra e, remtos konkurencija, tačiau tai yra tiesiog Kremliaus nuleistos e, rekomendacijos. Dabar vyksta energetinis dempingas, o krizės akivaizda tai ypatingai jautri tema. Ačiū dabar, panas Mano. Gerbiami kolegos, Jeigu žiūrėsime į politiką ir jos e, rezultatus, tai galime pasakyti, kad konkurencijos politika ES žlugo, nes e, dažniausiai nugali privatus interesai prieš visuomeninius viešosius interesus e, dabar Junkeris paskelbė apie naująjį planą ir jo gairės energetikos infrastruktūros srityse bet ar bus finansuojama realioji ekonomika dėl naujųjų technologijų? E, matome, kad nėra jokių sankcijų, kaip kad atsitiko su Google. Taip pat didžiulės e, bendrovės patenka į rinką e, platintojos didžiosios ir labai sunku E, suverenioms valstybėms imtis ekonominio patriotizmo veiksmų. E, Prancūzijoje galima e, pasakyti, SNCM turėjo 400 milijonų eurų baudos sumokėti. Ir E, matome, kad iš tikrųjų nešalinamos e, kliūtys veikti rinkai, tačiau viskas daroma, kad būtų pakengta visuomenės bendriesiams interesams. Dabar spontaniški pasisakymai. E, po vienam iš kiekvienos frakcijos atstovai pas, suteiksiu žodį ir nesuteiksiu žodį tiems, kurie jau šiandien kalbėjo. Uh, Romana Tomč. Vieną minutę. Prašom. Dėkoju. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Kolegos, mes visi žinome, kad konkurencijos, konkurencingumo politika yra nepaprastai svarbi, norint mums atgaivinti e, mūsų ekonomiką, ypač šiandieną, kai yra tiek daug sunkumų. E, problemų dėl prekybos susitarimų su kitomis šalimis. Norėčiau paminėti svarbiausią susitarimą tarp JAV ir ES. Konkurencijos politika būtų vienintelis būdas apsaugoti mūsų vartotojams ir sukurti teisingą, sąžiningą veikimo aplinką visoms bendrojams, pirmiausia, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios labiausiai kenčia nuo pokyčių ekonomikoje. Aš džiaugiuosi, kad komisija žada aktyviai stebėti poslinkius e, rinkoje ir e, tikiuosi, kad jūs apie savo stebėjimo rezultatus mus informuosite. Ačiū. Dėkoju. Marija Kapinė. Dėkoju, pirmininkė. Gerbimo komisijos narė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjui ir pasakyti, kad subalansuotas yra jo pranešimas. Tačiau e, mes iš tikrųjų turime taikyti daugiau priemonių e, konkurencijos politikoje ir teisingas priemonės. Norėčiau komisijos paklausti, ar jūs esate numatę kokią nors kryptį ateičiai, ar tikrai E, ketinsite, su, keti, e, ketinsite sukurti tikrą politiką, e, pirmiausiai skirtą mažų ir vidutinių įmonių traktavimui globalioje rinkoje. Noriu pasakyti, kad Europos Sąjungoje tikrai nevyksta sąžininką konkurenciją tarp tų smulkiųjų įmonių ir didžiųjų bendrovių taip pat, kaip bus žiūrima į e, trečiųjų šalių įmonės veikiančias mūsų rinkoje, nes ne visi produktai yra stebimi. Reikėtų e, siekti pirmiausiai praktiškų rezultatų šioje politikos srityje. Dėkoju. Ponas Samborskis. Ačiū, ponia pirminkė, mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti poną Mesaršmetą, parengus tikslų subalansuotą pranešimą. Jis ypač daug dėmesio skiria MVI. E, jas reikėtų apsaugoti nuo konkurencijos iš didelių bendrovių pusės, nes jos suteikia 65 procentus darbo vietų darbuotojams ES. Daugeliu atveju MVI negali konkuruoti su didelėmis bendrovėmis. Tikriausiai yra tam tikrų silpnųjų vietų pranešime, bet tai nėra jau svarbiausi dalykai. Bulgarijoje palūkanos paskoloms gali pasiekti 50 procentų ir tokie dalykai nusipelno dėmesio. Kalbant apie kitus atvejus, pavyzdžiui, socialinio dumpingo atvejus, kapitažo e, atvejus. Tikiuosi, kad tokios problemas bus išspręstos. Ačiū. Ačiū. Toliau Ivan Jarovčič. Vieną minutę. Laisva konkurencija yra mūsų ekonomikų pagrindas. Tačiau šiame pranešime Iš jo matosi aiškiai, kad daugiau Europos e, tose sektoriuose būtų mums naudingiau, nes tokiuose sektoriuose yra konkurencijos problemų. Kalbame čia apie bendrąją energijos rinką ir bendrąją e, skaitmeninę rinką. Be to, ką čia minėjo kolegos, E, dėl Google klausimo, jos, jo pozicijos rinkoje. Tai jeigu turime bendrąją skaitmeninę rinką, skaitmeninė laisvė turėtų būti penktoje, penktąją laisvę, o pradedame nuo monopolijos sąlygo. Reikia imtis ilgalaikių e, priemonių, nes kitaip nieko gero mūsų ekonomikai tai neduos. Ačiū. Paskutinis kalbės Žao Ferreira. Taip pat vieną minutę. Obrigado, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pats laikas mums e, savo priminti, kad dėl, kad dėl to švento konkurencijos principo strateginiai mūsų ekonomikų sektoriai buvo privatizuoti, liberalizuoti, o tai turėjo didžiulį poveikį žmonių gyvenimui. Visi sakė, kad visi dabar uh, laimės, visiems bus geriau ir matome, kas atsitiko. Vertikaliai kanybos integracija, e, paskirstimo integracija, visą tai padidino bendrovių pelnus, tačiau e, darbuotojų šeimų gyvenimas pablogėjo. Transportą liberalizacija sukūrė e, monopolistinius koncernus Europoje, nes kelios tarptautinės bendrovės užsima tiek keleivių ir krovinių pervežimų. Yra problemų e, ir žemės ūkė. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime, kokia linkme eina BŽUP, tai yra ta linkme, kad mažinama gamyba valstybės narėse. Tai e, tik tai naudinga didelėms bendrovėms. Ta politika neturėtų tokių tikslų siekti. Ačiū. Toliau prašom komisijos narę Vestager. Uh, Pirmiausiai norėčiau padėkoti už diskusiją. Manau, jį parodė, kaip Europos parlamentas yra pasiryžęs veikti konkurencijos politikos sityje ir taikyti sutarties taisyklės. Aš labai e, vertinu tai, ką pasakė Werneris Langen. Sutartis nenumato bendro darbo primant sprendimus su parlamentu, bet aš noriu pasakyti, kad kol e, veikia sutartis, mes laikysimės jos nuostatų, tačiau dirbsime kartu su parlamentu, kad galėsime žengti prieki, pristatysime e, mūsų tyrimus dėl jau baigtų. Rezultatus jau baigtų tyrimų taip pat kalbėsime apie vykdomus e, tyrimus. E, ponas Elvi Pedersen kalbėjo apie Europos e, sąjungos konkurencijos politiką ir taip pat e, ir jisai sakė, kad reikia bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis, kitai problemos nebus išspręstos. Nacionalinės institucijos kai kuriuose srityse vaidina lemiamą vaidmenį, bet jos kartais neturi pakankamų priemonių veikti. Šiandieną per diskusijas vis kartojosi klausimas, ar konkurencijos politika pakankamai tvirta, kad padėtų smulkioms ir vidinėms įmonėms panaudoti jų potencialą, talentą, kad jos išliktų rinkoje. Aš manau, kad pastebėjimai labai taiklus nes jie atspindi konkurencijos politikos tikslus. Reikia kalbėti ne tik apie taisyklių taikymą, bet ir įgalinti žmonės rinktis ir užtikrinti, kad jūsų, jų verslas klestėtų. Dėl vaistų kainų ir skirtumų. Mes atlikome, ankstesnė komisija atliko tyrimą Ir dėl taisyklių, dėl taisyklių šiame sektoriu, dėl patentų klausimo, kai kurie skirtumai atsiranda dėl valstybių narių skirtumų, dėl to, kaip subsidijuojami vaistai. Mes mielai nagrinėsime šios klausimus ateityje, atlikdami e, tyrimus dėl patentų ir paskui kasmet atnaujindami savo informaciją. Mokesčių klausimai taip pat buvo labai akcentuojami. Mes pasinaudosime priemonėmis konkurencijos politikos, kad galėtume e, pasižiūrėti, kaip taikomos mokestinės tam tikros nuostatos ar valstybė pagalba ir ar tai neiškraipo konkurencijos dėl energetikos. Yra jau užsibriešta nemažai dalykų ir e, vienas iš tikslų yra atverti mūsų rinkas. Taip pat labai svarbus dalykas e, kompetencija valstybių narių ir sąjungos ir pusiausvyrą dėl energetikos priemonių derinio. E, skirtingas požiūris valstybės narėse yra dėl branduolinės energetikos, bet valstybės pačios nusprendžia, koks bus energetikos mišnys. O mes e, turime žiūrėti, ar mokesčių mokėtojų pinigai nepanaudojami kažkokiai e, sričiai neteisingai, ar nėra per daug subsidijuojama kažkas. E, taip pat modernizuojama yra valstybės pagalbos sistema ir tokiu būdu mes matome kur kas geriau, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ne tik žiniasklaida, bet ir piliečiai gali sekti, kaip naudojami jų pinigai ir gali reikalauti atskaitomybės iš politikų grįžčių prie skaitmenės rinkos, e, kai pradėsime e, diskusijas dėl skaitmenės bendrosios rinkos ir e, pristatysime pasiūlymus šioje srityje. Ačiū dar kartą Jums už diskusiją. Matau puikią platformą mūsų bendradarbiavimui. Dėkoju pranešėjų, šešėlėms pranešėjams ir poniai Kalas. Ačiū. Dabar dvi mintis pranešėjui, ponai Meseršmitui. Ačiū. Noriu padėkoti už išsakytas mintis ir diskusiją, būta polemikos, tačiau būta ir kritinių pastabų. Pirmiausia, e, mano reakcija į e, poleminės mintis. Gerai, kad ne visi dalyvavo pačiose darybose, gal dėl to mm, neaišku, kodėl mes e, įtraukėme vienus ar kitus pakeitimus. E, kolegoms iš Danijos. E, tikriausiai e, kai kas dabar apsidžiaugs, kad pateiksiu argumentus, tačiau mane kiek piktina tai, jog ši dviejų kolegų polemika verčia mane pasakyti, kad niekas iš jų nerengė pranešimo šioje srityje. Na, o kalbant apie tą politinį turinį, daugelis pastabų buvo geranoriškų, konstruktyvių, daugelis kolegų teigiamai įvertino e, dėrybinę veiklą ir pranešimo rengimo darbus. Būta ir kritinių pastabų, tačiau e, jos buvo vis dėlto teigiamos. Aš nepamenu, ar kada kokioje ataskaitoje būtų buvę taip konkrečiai pasakyta, ko reikia, kad, skaitmen, ko reikia, kad skaitmeninė darbo tvarkė būtų įgyvendinta. Čia kalbu ir apie atsiskaitimus elektroninėje erdvėje ir apie kitus dalykus. Pane komisijos narė, mes tikimės jūsų iniciatyvų šioje srityje ir kitose srityse. Jo labiau, kad mes kalbame apie pasitikėjimą, apie įsipareigojimus, apie pasiryžimą. Tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo ir rytoj balsuojant. Nėra Taip, kad visiems tas pasiektas kompromisas atrodo fantastiškas, tačiau vis dėlto mes pasirengę puikiai bendradarbiauti su pilietinė visuomenė ir kitomis.